Începem explicațiile la vot și la... Galime pradėti aiškintis dėl balsavimo. Din votul final la votul domnului Graf Lambsdorff. Pasiaiškinti dėl pono Lambsdorffo pranešimo norėtų ponas Hanan. Žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Pagalvokime. Um, Šveicarija, klestinti šalis, uh, kurioje vyroja demokratija, kurioje aukščiausias pragyvenimo lygis, uh, remiantis jungtinėmis tautomis, ir jie taip pat palaiko draugiškus santykius su kaiminimu ES valstybių. Šveicarija yra ES partnerė, uh, draugė ir dvišalių pagrindu e, turi įsipareigojimus bet kartu išlaiko savo įstatymus. Aš manyčiau, kad tai yra naudingas modelis valstybėm šioje pasaulio dalyje, kurios nepriklauso ES jų restrikcijai. Niekas nedraudžia bendradarbiauti knygalystė su ES, nes aišku, mes ne, nebūsime kaip Šveicarija, nes taip pat dalyvausime NATO, tačiau iš tiesų mes remsime. Tai savo partnerius ir sąjungininkus, kurie siekia glaudesnės integracijos, bet mes nebūsime to dalis. Aš manyčiau, kad iš tiesų tai yra geras modelis, kuris gali pasitarnauti ir kitoms Europos valstybėms. Ačiū, panas Sebastian. Ačiū, gerbės pirmininkė. Balsavau prieš dėl šio susitarimo, nes jis yra labai žalingas valenciečiams, ypatingai tiems, kurie augina apelsinus ir citrinas. Sprendimas pra, prailginti importo e, šių vaisių importo laikotarpį yra labai baisus smūgis mūsų žemdirbiams nes bus sunkiau parduoti čia užaugintus apelsinus ir citrinas. Tai yra dar vienas baisus smūgis mūsų žemdirbiams, kurie ir tai bando kovoti prieš Marokė užaugintus vaisius, kurie yra auginami ne pagal tas, tos reikalavimus ir mokant netokius atlyginimus darbininkams. E, mes dar kartą pasielgiam skeptiškai. Aš nežinau, kaip savo rinkėjams galėsiu paaiškinti tokį sprendimą. Atrodo, kad ES dirba ne, ne ES žemdirbiams, o kažkam kitam. Ačiū. Pane Agilera Garcia. Ačiū gerbamas pirmininkė, aš balsavau prieš šį susitarimą, nes ir vėl ES išorės politika susikerta su bendraja žemės ūkio politika. Šiuo atveju tai yra didelis smūgis citrusinių vaisių augintojams. Aš esu iš Andalūzijos, kur yra auginama labai daug citrusinių vaisių, kaip ir Valencijoje, kaip sakė ponas prieš tai kalbėjęs, ir apie juos visai nebuvo kalbama, nebuvo jie prisiminti. Ir šis sektorius labai stipriai uh, nukenčia nuo šio susitarimo, nes šio susitarimu yra prailginamas importas šių vaisių šešiais, šešiam savaitėm be, e, be atitinkamų muitų. Negalima vykdyti tokios išorinės politikos, kuri kenkia mūsų vidaus politikai, be galo kenkia mūsų žemdirbėms ir aš neprisidėsiu savo balsu prie tokios politikos. Ačiū, pane Makovei. Mulțumesc. În următorii 10 ani, țările din Africa, Pacific, Pacific și Caraibe vor libera. Ačiū. Per artimiausią dešimtmetį Pietų Afrikos ir e, KR valstybės liberalizuos 80 procentų savo prekybos su ES. Tai tapo įmanoma dėl partnerystės susitarimų sudaryto 12 metais. E, vis dėlto viskas dar neišbaigta ir netobulą. ES turėtų būti ambicingesnė, tęsti darybas, kad būtų įtrauktos paslaugos ir investicijos e, į turtą viešą rinką į tvarę plėtrą. Tai bus naudinga visoms AKR valstybėms. Tai ypač svarbu dabar, mums išgyvenant migracijos krizę, šių šalių ekonomikos įvairinimas padidins e, stabilumą ir užtikrins daugiau saugumo ne tik tai tų šalių piliečiams, bet ir mums Europoje. Eu votei contra este acuerdo porque perjudicará gravemente a pequeña Ponas Rodrygės, aš jau balsavau prieš šitą sustarimą, nes tai pakenks smulkiam žemės ūkiu, smulkiam ūkininkams, ypač vaisių augintojams, vynogių augintojams. Tai susitarimas, kuris yra nukreiptas apskritai prieš darbo liaudė, tai susitarimas naudingas stambioms vakarų įmonėms, nes jos pelnosi iš eksporto ir importo nes importuojama nafta į ES, iš Botsvanos importuojami dymantai, žuvis iš Namibijos, cukrus iš Svantilendo ir, ir iš tiesų visa tai yra naudinga tik tai stambioms Europos bendromėms. Europos e, sąjungos importo eksporto balansas yra teigiamas, jį e, sudaro 22 tūkstančių milijonų eurų ir tai naudinga daugiausia stambioms įmonėms. Čia pirmininkė balsavau prieš šitą susitarimą, prieš susitarimą tarp ES ir Pietų Afrikos ir Centrinės Afrikos valstybės, nes tai netitinka Europos žemės ūkio interesų, ypač Pietų Europoje. Kalbu apie citrusinius, apelsinus. Mus, mano valstybėje um, užauginami patys kokybiškiausi E, vaisiai, o tokie prekybos sustarimai daro žalą žemės ūkiui, kadangi e, tokiu būdu sudaroma nesažininga konkurencija europiniams e, produktams, importuojami produktai nėra pakankamai tikrinami ir manyčiau, kad tikrai nebegali tai tęstis, turime stabdyti tokią prekybos politiką, ypač kalbant apie komisijos monopoliją, kuri sudaro tokius sustarimus, visiškai nevertinusi poveikio vietos rinkai. Ir jei Europos komisija e, toliau taip elgsis, e, tai įstums Europos ūkininkus į pražutingą padėtį. Ačiū pirmininkė, kaip e, kiti mano kolegos iš penkių žvaigždučių judėjimo balsavau prieš šitą sutarimą. E, komisija sako, kad tas sutarimas padės Afrikai, bet iš tiesų tai yra tiesiog prekybos sutarimas, kuris e, reikš, kad 86 procentai Afrikos rinkos atsivers ir, ir net laikys jie to Europa iš tiesų praras nemažai e, sumokėtų muitų mokesčių politikos. Kitas klausimas e, yra mm, citrinos ir e, apelsinai. Tie vaisiai ten yra auginami net, netvariai ir šitas sutarimas iš tiesų uh, nelengvai galėtų prisidėti prie Pietų Afrikos disintegracijos, supriešins tas valstybės, bet to valstybės narės bus priverstos ratifikuoti šitą sutarimą, net neturėdamos laiko susipažinti su jos, tiesiog bus pasakyta, kad reikia pasirašyti. Afrikos valstybės bus nubaustos, jeigu nebus ratifikuotas sutarimas per sankcijinius tarifus. Dėkui. Referitoare la Polonia. Dėkoju, dabar periname prie pasiūlymų dėl rezoliucijų. Pirmiausia, Lenkijos klausimas. Pono Hanano nėra posėdžių salėje, taigi suteiksiu žodį pono Jar. Ačiū gerbiamas pirmininkė, buvo kalbama apie, daug apie ES veiksmų, e, sugebėjimą veikti. Manau, kad. E, Rezoliucijos patvirtinimas rodo, kad ES gali šį beitą nuveikti labai gerai, kad išsakome savo nuomonę ir kad e, vieni kitiems parodome padarytas klaidas. Taip pat labai svarbu laikytis sutarčių ir įsipareigojimų. Taip pat e, patvirtinami šią rezoliuciją mes tikimės, kad ji bus įgyvendinta Ir taip tikrai parodysime, kad galime veikti ir dabar, ir ateityje, galime imtis veiksmų ir juos įgyvendinti. Ačiū, pana Čembaski. Dėkuoju kolegos, aš balsavau prieš šią rezoliuciją, kadangi tai yra kišimasis į suverenios valstybės, tokios kaip Lenkija, vidinius reikalus. Rezoliucijos tonų bandoma nurodyti Lenkams, kaip valdyti savo pačių šalį. Dėl šios priežasties kyla Europoje įtarimų, žmonės pradeda dvėjoti, ar turi sveiko proto tie, kurie vadovauja ES. Mums reikia reformų ir reformos turi palaikyti suverenumą, subsidiarumą ir leisti šalims pačioms save valdyti. Priešingų atvejų mes stebėsime tai, kas yra aptariama taryboje. Lenkija yra suvereni šalis. Dabar ponas Korvin Mikė. Ačiū. Aš balsavau prieš rezoliuciją. Nepaisant to, kad aš esu dabartinės valdžios priešininkas, bet bet koks spaudimas iš išorės E, stiprina piliečių palaikymą, savo vyriausybės palaikymą. Ir ši rezoliucija tiesiog padės sulaukti PES vyriausybei didesnio populiarumo. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jeigu mes sakome, kad dabartinė Lenkijos vyriausybė yra bloga, tai ankstesnė vyriausybė taip pat buvo bloga. Dėkoju dabar ponas Jurek. Dėkoju. Europos parlamentas nagrinėja demokratijos padėtį Lenkijoje. Jie sprendžia, kaip veikia demokratija šioje šalyje. Tai yra groteskiška. Pažiūrėkime į Austriją. Austrijoje neįvyksta prezidento rinkimai. Tiesiog neįmanoma jų tinkamai surinkti. Taip pat kalbėkime apie šeimos apibriešties keitimą, apie mažumas, kas vyksta Prancūzijoje. Didžiausios partijos nėra, neturi tinkamo atstovavimo parlamente. Šiandien e, vyksta diskusijos ir mes bandome jas pagrysti demokratiškais e, principais. Aš kalbu apie tai, kaip mes renkame e, pirmininką ir paskiriame jam įgaliojimus. Dėkoju. Dabar perėsime prie Kastaldo pranešimo. Pono Hanan vėlgi nėra posėdžių salėje. E, pone Forensa. Kommentare le ragioni del mio voto di Ačiū pirmininkė. Norėčiau paaiškinti, kodėl susilaikiau balsuodama dėl šio pranešimo. Ne dėl to, kad manęs nesužavėjo pono Kastaldo pranešėjo pastangos. Man pasirodė, kad mums reikia pakeisti savo vykdomą politiką Tuniso atžvilgių. Mes bandome palaikyti Tuniso gyventojus, bet ką mes iš tiesų darome, mes padedame E, įmonėms, o tai nepadės e, Tuniso žmonėms, tai nepadės e, ūkininkams. Mes kritiškai žiūrime į alyvogių aliejus kvotas ir jų padidinimą. Ir aš kalbu apie laisvos prekybos susitarimą tarp ES ir Tuniso. ES turėtų nagrinėti skolos klausimą. Skola spaudžia Tunisą, Tuniso žmonės ir vyriausybę. Dėkoju, ponė Makovei. Ačiū. Praėjus penkiems metams nuo arabų pavasario perėjimas prie demokratijos Tunise yra pavyzdys, kurio turėtų pasiekti kitos šalis. Šiandien beveik vienas milijonas žmonių bėga iš karo ir skurdo Libijoje. Mums reikia tinkamo maršalo plano e, Tunisui. Tai yra stabili šalis, joje veikia stabili demokratija ir mes norėtume, kad visame dem, šitame regione būtų daugiau stabilumo ir demokratijos. Šiame pranešime sakoma, Kalbama apie nepriklausomą instituciją, kuris stebėtų viešosius pirkimus ir viešą administraciją. Jeigu tokia institucija būtų įkurta, ji užtikrintų didesnį skaidrumą ir geresnį valdymą. Ir aš manau, kad mes turėtume pritarti tam. Mes turėtume pritarti ir kontaktinio taško įsteigimui Eurojuste. Dėkoju dabar Maulu. Grazie, Be, questo... Ačiū pirmininkė. Manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis. Labiau politinė nei ekonominė prasme, nes vienintelė demokratinė musulmoniška šalis, kuri sugebėjo nužengti į priekį po Burbega revoliucijos, nes manau, kad kit, e, to paties apie kitas Afrikos valstybės negali pasakyti. Taigi tai yra būtent galimybė šios šalies gyventojams užtikrinti ateitį galimybę kurti ateitį ir atmesti radikalizmą, kuris buvo e, bandomas kurti šioje šalyje, nes Tuniza, Tunisas yra ES partnerė vien dėl to, kad dešimtmečius eina demokratijos keliu. Taigi, kaip sakiau, manau, Tunisas galėtų būti mums pavyzdžių. Mes tikrai jau pas, nutėsėme kelius bendradarbiavimui su šia šalimi. Ponas Kučiak. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes Tunisas yra ne tik ta šalis, kurioje prasidėjo arabų pavasaris, bet tai yra ta šalis, kuri, kurioje buvo įgyvendinta įstatymo viršienybė, kurioje yra gerbiamos pagrindinės piliečių teisės. Tai yra šalis, kurioje pilietinė visuomenė yra puikiai išvystyta. Tačiau šalis susiduria su regiono nestabilumo kuriamomis problemomis, taip pat tas nestabilumas turi įtakos ir turizmo sektoriui, todėl ES turėtų padėti Tunisui toliau eiti geros valdysenos, ekonominės valdysenos, e, demokratijos sutvirtinimo e, keliu. Labai svarbu bendradarbiauti kovojant su terorizmu, nes tai yra iššūkis ne tik Tunisui, bet ir visai visai Europos Sąjungai. Mums reikia bendros strategijos, kaip būtų deradikalizuojama. Ir taip užkertamas kelias terorizmui. Ačiū, ponas Puspišil. Ne, jisai jo nėra salėje. Tada galime pereiti prie kito pranešimo, balas pranešimo. Ponas Hananas gautų žodį, bet jo nėra. Poniai Forenzai žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasiaiškinti kolegoms, kodėl aš balsavau už balas pranešimą. Tai yra pirmas žingsnis ES kovojant prieš socialinį dempingą. Kaip sakiau, manau, kad tai yra tik pirmas žingsnis, mūsų laukia ilgas kelias, kurį teks nueiti, jei norime kovoti efektyviai socialiniu dumpingu. Socialinis dumpingas kyla iš globalizacijos, kuri globalizuotame pasaulyje, globaliame pasaulyje laisvai keliauja kapitalas. Ir kuo toliau, tuo dažniau yra pažeidžiamos darbuotojų teisės. Ir dažniausiai darbuotojų teisės yra nuskurdinamos. Todėl mums reikia uh, sukurti europines darbo, europinius darbo standartus ir e, patobulinti nacionalinius teisės aktus ir tikiuosi, kad rytoj, rytoj diskusijose toliau apie tai kalbėsime. Pone Lopes Bermeho, ačiū pirmininkė. Darbo santykių, socialinių santykių uh, sumenkinimas. Uh, yra svarbiausia užduotis, kovoti su šito sumenkinimu yra svarbiausia ES užduotis, nes jau dešimtmečius e, kenčia mūsų darbuotojai. Mes turime priemonių kovoti su šia problema, bet labai dažnai direktyvos yra net neįgyvendamos, pavyzdžiui, transporto direktyva arba tiesiog apeinamos, kaip pavyzdžiui, komandiruojamų darbuotojų direktyva. Taigi mes reikalaujame tokių pačių teisių visiems darbuotojams bet kurioje ES vietoje tai ir atlyginimas, ir sankcijos, ir e, kova su e, fiktyve, su branga ir taip toliau. Turi būti socialinis e, dialogas ir turi būti laikomasi mūsų ES principų, kurie yra devalvuoti. ES, jeigu nereaguos į šią problemą, užkirs kelią demokratijai mūsų šalise. Ačiū. Uh, Curtin, darling. Ačiū. Toliau, pane Karsandar. Ačiū pirmininkė. ES teisės aktos spragos silpina kolektyvinius susitarimus ir nesažiningi darbdaviai tiek dar labiau išnaudoja darbuotojus, konkurencija neteisingai yra ir tai kursto ksenofobiją ir neapykantą darbuotojams migrantams. Ir daugelis mano rinkėjų kaip tai mane, kad jų gyvenimo lygioj sukėlė grėsmę tai, kad dėl migracijos mažinami yra atlyginimai. Ir kaip tik tai todėl šis pranešimas yra toks svarbus. Aš pritariau jam svarbu užtikrinti, kad už tokį patį darbą tokio pačioje vietoje būtų mokama vienodai visoje Europoje visiems darbuotojams. Jeigu to klausimo nespręsime, pasiekmes ES ilgo laikotarpiu gali būti pražudinkos ir aš bijau, kad tai E, gali iškelti grėsmę šitos svarbios sąjungos egzistencijai. Ačiū, panas Jurekas. Atsiprašau, panas Koranikė. Ačiū. Aš be jokios abejonės balsavau prieš šitą pranešimą, prieš šitą rezoliuciją, nes tai sukurs naują instrumentą. Uh, Ir e, visiškai neįmanoma pagristai įrodyti, kad yra socialinis dempingas. Tas instrumentas yra nukreiptas prieš sąžininką teisingą samdymą. Jeigu pažvelgtumėm į pranešimą, tai pamatysim, kad darbdaviai negalės e, tai panaudoti parduoti socialinių privilegijų už, už, už atlyginimą. Teigiama, kad reikia apsaugote darbuotojus ir pane Ferenca puikiai žino, kas yra gerai darbuotojai. Pane Lopes Birmeha sakė, kad reikėtų daugiau kontrolės, daugiau patikrų ir kad reikėtų mažiau laisvės. Ir netgi Stalino režimo tokių sąlygų nebuvo. Ponas Jurekas. Ačiū, pirmininkė. ES turėtų būti tautų sąjunga, kuri turėtų remti bendrą rinką, o ne jos atsisakyti. Mes girdime apie socialinį dempingą vykstantį tarp mūsų valstybių. Mūsų tautos šalis e, konkuruoja, bet jau buvo taip, kad Komunizmo epochoje daug valstybių buvo atkirstos nuo um, Europos ir aišku, laisvė turi socialinę kainą. Girdime apie tai, kad reikia kontrolės. Lenkija tapo ES nare, nes buvom tikri, kad galėsime uh, veikti bendroje rinkoje. Suprantame uh, kon konkurenciją ir mes norime skatinti savo įmonių konkurencingumą, o ne jį atmeti. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu pranešimui dėl socialinio dempingo. Parlamente kalbėjo pirmininkė pirmininkas e, e, Junkeris kalbėjo apie tai, kad toje pačioje vietoje aš tokį patį darbą turėtų vienodai atlyginama. Ir e, iš tiesų, jeigu vieta džiugu girdėti, kad komisija tai susis, susitelkė, sutikra, kad daugelis ES piliečių tam pri, pritars. Tai esminės klausimas ES. Taip pat pritariu pasiūlymui dėl to, kad valstybėse narise būtų įvestas minimalus mokestis. Airijoje yra įvestas minimalus užmokestis ir aš pritariu tam pasiūlymui, kad visos valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinių tradicijų ir praktikos, e, įvestų minimalų atlyginimą. Tai yra valstybių narių kompetencija, vis dėlto mes žinome, kad padarus ar atlyginimas visoje ES padės užtikrinti socialinę sanglaudą, o ji ir yra priešnodės socialiniam dempingui. Socialinis dempingas pakerta ES šaknis pačiu baisiausiu būdu. Dėkui. Ačiū. Posėdės stabdomas iki trečios valandos. Dėkui.